teiksime statistikos ir, aišku, bet kada mes galėsime atvykti pas Jūs, painformuoti Jūs apie detalę įvykių eigą. Ačiū komisarai Malmstram. Kolegos diskusijos šio klausimo baigiamos. Dabar pereiname prie vienos minutės pasisakymų. Ir visų pirma, sutikiu, sutikiu žodį ponai Dijas Demerai. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjungoje turime 30 milijonų žmonių, kurie kenčia nuo nepakankamos mytybos. Ir daugelis tūkstančių gyvena žemiau skurdo ribos. Tie žmonės priklauso nuo maisto, pagalbos maistų tam, kad išgyventų. Dauguma lėšų, kurios skiriamos tokioms programoms iš ES pusės nėra, nepasiekia tų, kur, kuriems labiausiai reikalinga pagalba. Atinkame reglamente yra numatyta pagalba e, grūdinėmis kultūromis, ryžiais. Ir atitinkamos nuostatos buvo išbrauktos dėl to, kad nebuvo numatytos pakankamos lėšos biudžete ir smarkiai buvo sumažintas e, tos programos finansavimas. Ši programa yra grindžiama solidarumo principu visų pirma. Taigi, ji yra labai svarbi, na ir e, Lenkija savo pirmininkamo metu imsis visų pastangų tam, kad padėtų varganiausiems žmonėms ir kad būtų numatytas finansavimas šiai programai. Ačiū labai. Dėkoju. Labai ačiū dabar ponia Vlašikova Benova. Komunitárna legislatíva. Ačiū, ponė pirmininkė. Bendrijos teisės aktai dėl santokos reikalų yra labai sudėtingi, ten siūlomi sprendimai yra komplikuoti. Tai yra susijęs su teismų jurisdikcija. Ir dažnai e, susituokusios poros e, susiduria su daugybė problemų ir klausimų, jeigu jie yra kilę iš skirtingų e, valstybių tai e, kartais kenkia ir vaikams, nes neretai tėvai ar motinos išsiskyrę vaikus apleidžia ir e, nevykdo santokinių įsipareigojimų. Dėl tos priežasties aš norėčiau paraginti atitinkamas ES institucijas suderinti e, dabartinius teisės aktus, kad būtų deramai ginami šeimų interesai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 tempom obsiahnuť celú, pán predseda. Ďakujem. Dobře, ja věřím, že tlumočník. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Vaigel. Pone pirmininkė, dar kartą kalbame e, apie flotilą plaukiančią į gazos ruožą. Ši tema E, sukelia daug prieštaravimų. Tiesa ta, kad žiniasklaidoje apie šią flotilę buvo labai daug diskutuojama, tačiau kol kas iš tiesų nieko negalime pasakyti apie jos likimą. Kyla klausimas, ar sugebėsime apsimti respons... E, atsakomybę ir rimtai aptarti gazos problemas. Nuo 2007 metų iki pat šiandien e, keletas milijonų žmonių gyvena žeminančiomis aplinkybėmis ir sąlygomis. Pastaruoju metu jų gyvenimo aplinkybės negerėja, vadinasi, Izraelio ir Palestinos konfliktas e, toli gražu e, neprieartėjo prie sprendimo. E, dviejų valstybių sprendimas yra vienintelis įmanomas sprendimas. Dvi pavienės valstybės, kurios pripažįsta vieną kitą ir gražiai gyvena e, viena šalia kitos. Būtų gerai, jeigu Izraelis sugražintų palestiniečiams ores gyvenimo sąlygas. Matijas. Toliau, ponė Matijas. Senhor Presidente, muito obrigada. Foi hoje anunciado o encerramento da linha ferroviária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 apie e, reikalingas investicijas, tačiau jomis nėra pakankamai rūpinasi. Dabar reikia ieškoti galimybių paskoloms tvariam transporto sektoriui ir e, tai turi būti daroma Portugalijoje. Daugiau negu 800 km geležinkelių reikia dar nutiesti Portugalijoje. Europos parlamentas pateikė pasiūlymą, kuris leistų e, sukurti produktyves investicijas, tačiau tas pasiūlymas nebuvo patvirtintas čia mes siekiame modernizuoti e, transporto sektorių, tačiau to nebuvo galima padaryti. Mes e, turime tam tikrą įsipareigojimą daugiau dėmesio skirti visuotinės reikšmės paslaugoms Europoje. Ačiū, toliau ponas, ponė Dots. Uh, um, Dėkuoju, ponas pirmininkė. Mano apygardoje Šiaurės Airija per pastarosius metus yra įvykę daug pokyčių. Ji yra laisvesnė ši teritorija, atsirado tvirtesnė taika, nežiūrint to, kad daug žmonių žuvo ir daug šeimų iki šiol liūdi. Bet neseniai vėl matome, koks yra pavojingos respublikonų terorizmas. Du jauni kariai žuvo po to, kai jie buvo nusiųsti į Afganistaną. Du policininkai neseniai žuvo. Atsirado įtampa ir ta įtampa gali virsti smurtu, įtampa tarp dviejų bendruomenių. Ir dabar matome, kad bendruomenė skiria sienos labai dažnai tos sienos yra susijusios su nepakankamomis švietimo priemonėmis, prasta sveikatos apsauga, nuo prastų sąlygų žmonės kenčia, dėl to didėja savižudybių skaičius. E, komisaras Dehanas pats galėjo pas, tiesiai pamatyti apsilankęs pas mus, kokia svarbi yra taikos programa. Uh, Reikia, kad ši parama tai taikai tęstusi ir tikiuosi, kad parlamentas užtikrins, kad e, nenutruks parama pagal taikos programą. Dabar žodis ponui Kukanai. Dėkoju. E, birželio 7. 17 Venecijos komisija patvirtino savo išvadas dėl Vengrijos konstitucijos. Šis klausimas buvo taip pat parlamente neseniai svarstytas. Manau, kad tai yra pozityvus signalas ir tikiuosi, kad Vengrijos vyriausybė apie šias išvadas pagalvos. Jeigu pažiūrėsime į kaimynų santykius tarp Slovakijos ir Vengrijos, gerai, kad Venecijos komisija kalba apie tas Vengrijos konstitucijos dalis, kuri turi poveikio Slovakijai. Vengrija savo konstitucijoje teigia, kad ji atsakinga už vengrų gyvenančių užsienyje likimus. Tačiau Venecijos komisija pasakė, kad priimančios šalys, tai yra šalys, kuriuose gyvena vengrų mažumos, yra pirmiausiai atsakingos už tai, kad vengrų ten gyvenančių teisės būtų gerbiamos. Tai nėra uh, tėvyninės Vengrijos, uh, taip sakant, dalykas. Ir aš tikiuosi, kad Vengrija šį klausimą išspręs. Dėkoju, o dabar ponia Pam. Plum. Pone Plam. Aš norėčiau pakalbėti apie e, darbuotojus, kurie susiję yra su e, įvairiais projektais, kurie dirba Europos darbo rinkoje. Jie išvykę nori užsitikrinti naują gyvenimą, e, susikurti savo karjerą. Laisvas darbuotojų judėjimas prisidėjo prie atitinkamų valstybių ekonomikos stiprėjimo. Dirbdamas šalyje tam tikroje prisidedi prie biudžeto toje šalyje ir taip pat turėtum gauti socialinės išmokas. Aš dėl to raginu uh, Niderlandų vyriausybę atverti savo darbo rinką Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojams ir mm, laikytis ekspertų išvadų, kurie vertina gyvenimą šioje šalyje. Dėkuoju dabar, ponia Parvanova. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да изложа на вашето внимание. Gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą atvejų mm, Bulgarijos Sofijos oroste, kur keleivių lagaminai keletą kartų buvo atidaryti ir e, dinga daiktai iš lagaminų. Aš pati gavau labai daug nusiskandimų iš keleivių, e, kurių e, lagaminų spynos buvo e, atrirakintos ir lagaminuose trūko daiktų. Sofijos oro uostas neksima jokių priemonių, nepaisant to, kad skundų yra pateikta daug saugumo taisyklių pažeidimas ir e, lengva prieiga prie e, lagaminų yra e, labai rizikingas reiškinys, net teroristiniu požiūriu tai gali atnešti tragiškų padarinių. Aš griežtai reikalauju, kad Sofijos oro uostas įvestų griežtą sausumos žemės operatorių kontrolę, Taip pat reikalauju, kad jeigu nebus suimtas, tai būtų suspenduota Sofijos avialinijų kompanijos licencija. Pone Jimenez, toliau mūsų mm, sąraše. Defensa de los derechos fundamentales pido a las instituciones responsables que. Ginant pagrindinės teises, norėčiau paprašyti atsakingų institucijų priimti sprendimą, kad San Sebastianas taptų Europos kultūros sostinė. Tai būtų politinis sprendimas. Ir tai reiškia, kad buvo padaryta diskriminacija kitų miesto kandidatų atžvilgių. Sakoma, kad Sansis Sebastianas turi būti už savo taikos žingsnius pagerbtas, bet aš žinau, kad toje teritorijoje tikrai pažangos nebuvo padaryta ir daug tų vadinamųjų teroristinių grupuočių valdo teritorijas aplink San Sebastianą. Jie vykdo propagandą, Tai kurgi ta teisė ir kur tas teisėtumas San Sebastiane? Aš ir mano kolegos, kai vykstame į Baskų kraštą, mes visuomet turime būti lydimi apsaugos. Mes bijome už savo e, gyvybės ir, ir, ir tikrai nenorime susilaukti kulkos į pakaušį. Kai San Sebastianas bus laisvas, visiems, tada jis ir galės teikti savo kandidatūrą. O kol kas tegu jis mokosi pagarbos kultūros, pagarbos tiems, kurie masta kitaip negu jie. Galbūt ateityje jie galės kandidatuoti, gauti Europos kultūros sostinės vardą, bet ne šiandien. Ačiū. Pona Viržė. Ačiū, ponas pirmininkė. Aš norėčiau šį vakarą išreikšti savo pyktį ir paprieštarauti prieš laisvės flotilijos gazoje. E, ištikusi likimą ir paremti tuos e, kovotojus, kurie kopia į tą laivą, siekdami apginti laisvę ir nutraukti bazos, gazos blokažą. Joks laivas neišvyks. E, savanoriai buvo suimti ir ateisiami, o laivai ten vis dabar yra visi, aišku, kondamnuoja šitą blokažą, bet niekas nesikeičia. Izraelis vis dar mm, prisima atsakomybės už įvairius aktus, tiek ir kita teisė. Tie, kas remia palestiniečių tautą, yra žydinėjami ir tempi, tampomi prieš teismus. Prancūzija keli šimtai išrinktųjų netgi buvo pavadinti kolaboruotojais ir sulyginti su tais, kurie e, kankino žydus antrojo pasaulinio karo metu, vien tik dėl to, kad jie paremė tą flotiliją. Tai tikrai yra nepriimtina ir ne, nepakenčiama. Kokiu kieno vardu vardan ko Izraelis žudė palestiniečius, tai tikrai nesiekdami apginti pasaulio žydus. Ir tai mes dėl to liudijimus mes gauname kiekvieną dieną. Šoja buvo tikrai siubingas dalykas ir mes, aš tikrai viena iš pirmųjų buvau, kad to, jo, to galima buvo išvengti. Bet tai net nepateisina to, kad Izraelis gali dabar leisti daryti viską, kas, ko jam norisi, nebaudžiamas. piliečiai imasi iniciatyvos, taikios, taikios iniciatyvos, nepaisydami politinių žingsnių. Ir mes norime išlikti tiek taikus ir kovoti kartu prieš gazos blokavimą. Ačiū. E, dabar ponė Galdie Zabal. Gracias, presidente. Quiero aprovechar esta oportunidad. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pasidžiaugti sprendimu, kad e, San Sebastianas buvo paskelbtas kaip kultūrinio paveldo vieta. Manau, kad dabar e, nelaikas kritikuoti šį sprendimą. Čia kalbame apie daugelio puoselėtą svajonę. Tūkstančiai organizacijų siekia vieno - propaguoti tikslą ir e, propaguoti kultūrą ir suprasti kitas kultūras. San Sebastianas žinomas kino festivaliais ir žmogaus teisų festivaliu. Bet e, turime suprasti, kad San Sebastianas neapsiribojo tik tuo. Tai vieta, kuri nusipelno dėmesio už. E, daugelio nevyriausybinių organizacijų veiklą. Taip pat ten yra kulinarinių pasiekimų centras. San Sebastianas e, šį statusą gavo todėl, kad jis yra stiprus miestas, ne tik politiškai. Toliau ponas Segeri. Ačiū, ponė pirmininkė. Vengrija yra ES narė jau septynerius metus. Pats laikas e, suvesti galus ir įvertinti situaciją. 2004 metais Vengrai įstojo į Europos Sąjungą ir suprato, kad ir Vengrijos piliečiai gali kepiklėlę atidaryti vienoje. Tačiau Netaip e, viskas iš tiesų palankiai pasikeitė. Vengrų vidutinis atlyginimas yra 340 eurų per mėnesį, tuo tarpu kai vakarų Europoje vidutinis atlyginimas yra 2000. E, Vengrijos mokytojai uždirba kur kas mažiau negu vakarų Europos mokytojai. Ta pati galime pasakyti ir apie pensininkus. Taip, tiesa ta, kad maždaug 300 žmonių E, žvelgia mirčiai į akis. Vengrijoje nebeliko cukraus fabrikų, daug žmonių liko be darbo. Mes negalim vieną atidarinėti kepiklėlių, jeigu neturim cukraus vietoje. Taigi ne visas geras e, sąlygas suteikė ES narystė Vengrijai. Toliau ponas Prida. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie sprendimą, kuris buvo priimtas penktadienį. Danijos parlamento finansų komitete. Gavome, išgirdome labai blogas naujienas. Danija nori e, įvesti nuolatinę sienų kontrolę ant sienos su Vokietija. Aš norėčiau, e, kad būtų daugiau protestuojama už tokį Europos piliečių judėjimo laisvės suvaržymą. Negali būti priimtina tai, kad Danijos politinės partijos naudojasi tokiu šantažu todėl kad jos nori būti populistinės. Manau, kad Europos jaunimo tikslai turi būti visų priimamų sprendimų pamatų valstybėse narėse. Todėl aš norėčiau paprašyti Europos komisijos labai greitai sureaguoti, kaip kad buvo žadėta, ir aš tikiuosi, kad Danijos administracija prie šio klausimo sugrįž. Ačiū. Now I will give the floor to Chabatabaidi. Dabar čia bata baidį. Dėkoju. Ekonominiai ryšiai tarp ES ir Kinijos yra labai svarbus. Tuo pačiu metu turime kalbėti apie požiūrių skirtumus į žmogaus teisės. Deja, Vengrijos ministras pirmininkas apie tai nekalbėjo galima pasakyti, kad ponas Orbanas yra pasakęs, jog Kinė yra strateginė partnerė. Tai yra šalis, kuri negerbė žmogaus teisių ir pažeidinėja tibetiečių teises. Ar Kinija bus strateginė partnerė ir šiais klausimais? Kai lankėsi užsienio reikalų ministras šioje šalyje. Tibetiečiai negalėjo surenkti demonstracijų. Labai nemažai Europos parlamento narių iš Vengrijos protestavo prieš tai. Dėl žiniasklaidos įstatymo, man atrodo, jie taip pat turėjo pasisakyti. Dėkuoju dabar ponia Bilbao Barandika. Dėkuoju pirmininkė. Praeitą savaitę e, e, buvo nuspręsta, kad San Sebastianas taps Europos kultūros sostinė e, tam, kad būtų galima sutelkti įvairias mintis, baskai yra tikrai to nusipelnę. Galvokime apie piliečių įtraukimą, Ir taip pat nepamirškime apie San Sebastiano gyventojų galimybės. Tačiau kai kurie politikai sako, kad mūsų valstybės e, saugumui kyla pavojus dėl to, bet tai yra įžeidimas. E, toks, tokie kritikai jau pasiekė teismus. Tačiau ko mes siekiame? mes turime užsitikrinti, kad e, Baskija bus atvira klestinti. Mes nebenorime smurto ir manau, kad šis sprendimas yra viena iš priemonių taikai stiprinti. Ačiū toliau, ponė Basesku. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Neseniai e, išgirdome tau kalbant apie labai svarbų dalyką - administracinę pertvarką. Deja, diskusijos tai yra susijusios tik tai su paviršiumi forma, o ne turiniu. Administracinės reformos yra labai aktualus dalykas, ypač naujesnėms valstybėms narėms. Europos parlamentui taip pat tai svarbu, nes e, reformos susijęs su dviem dalykais. Bus galima geriau įsisavinti ES lėšas ir taip pat pagerės santykiai tarp vietos ir valdžios, e, centrinės valdžios institucijų. Kalbama ir apie decentralizavimą. Dėl to, mano nuomonė, labai e, svarbu kalbėti Europos lygmenių apie administracinius dalykus strateginė plėtra yra labai svarbu, nes e, tai leis per keletą metų mums visiškai išsivaduoti iš komunistinės praeities. Dėkuoju. Senor Milana. Dabar ponas Milana. Grazie Presidente. L'incidente di Fukushima continua a produrre conseguenze. Ačiū ponas Pirinkė. Fukushima atsitikimas vis dar, e, jo pasiekmes vis dar jaučiame, jūra buvo išmesta daug radiacinių vandenų tikrai ir daug užkretimo rizikos, bet tačiau Europa yra numačius tik tai apsaugą nuo apsauga šviežiems produktams, tačiau, pavyzdžiui, nieko nenumatyta žuvies konservams, kaip nuo jų apsiginti. Mes importuojame didelis, didelis kiekius žuvies konservų ir didelė jų dalis ateina iš Pietričio Azijos, taip pat ir iš Japonijos. Tos uh, E, tie žuvies konservai dažnai, dažnai gali būti pagaminti iš dalies ir iš japoniško žuvies. Ir tikrai norėčiau, kad e, būtų patikslinta su, na, žuvies kilmės šalis, nes dažnai vartotojas dabar yra informuojamas apie tai, iš kur yra atvažiavusi pati konservų dėžutė, bet ne jos turinys. Tam, aišku, reikia bendro žemės ūkio politikų, e, žvejybos, atsiprašau, politikos reformos, bet ji bet kokiu atveju neįsigalios po, anksčiau nei po dviejų ar trijų metų. Tačiau vartotojas tikrai turi teisę gauti informaciją skubiai ir skaidriai. Komisija turi kuo greičiau imtis veiksmų. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Portaš. Graikijos parlamentas patvirtino taupimo priemonių planą, kuris, aišku, turės e, didelių pasiekmių, padarinių gyventojų gyvenimo kokybei ir šalies ekonomikai. ES primėtė šitą sprendimą, taigi ES yra atsakinga už jo padarinius. Portugalijoje taip pat parlamentas patvirtino vyriausybės programą ir tą pačią progą buvo paskelbtas specialusis mokestis, kur, kurio faktiškai nuskaitoma bent jau pusė vertės to pagaminto produkto, pajamų tai yra. ES, juk už tai užsakinga, ji pati yra apsėsta tiesiog tos idėjos kovos prieš deficitą. Mm, jai tenka visą tą atsakomybę. Airijos taip pat vyriausybė paskelbė, kad sumažina PVM e, restoranų ir kit, panašiose sektoriuose. Taigi kodėlgi Graikijoje ir Portugalijoje tai yra neįmanoma, kodėl to negalima padaryti. Valstybėse, kurios yra turistinės valstybės, jeigu būtų sumažintas PVM e, šiuose sektoriuose, tai būtų galima padaryti remiantis Airijos patirtimi argi ne. Ačiū, ponas Gutierrez. Dabar kalbės. Ačiū, ponas pirmininkė. Praeitą šeštąjį tūkstančiai piliečių šventė 30 metų sukakti nuo pirmojo e, AIDS atvejo nu, nustatymo pasaulyje. Ir aišku, AIDS ir živ priklauso daug priklauso, užsikratimas tikimybė priklauso nuo to, kur gyvename ir, ir kokiame socialinėme sluoksnėje gyvename. Daug, dauguma atvejų sakoma, kad dauguma šių atvejų yra nustatoma tarp tos pačios, poro, tos pačios lyties e, asmenų porų. Šešiose valstybėse draudžiami tokie santykiai ir apskritai smerkiamės toksai poelgis. Aš norėčiau kreiptis, siekiant išblokuoti, atblokuoti direktyvą dėl vienodo elgesio, reikia pripažinti vienodas teisės tiems ES piliečiams. Ir nubriežti ES tą kelią, kuriuo turėtų sekti visos pasaulio šalis. Ačiū, panas Tichėra. Labai ačiū, pirmininkė. Praeitą savaitę Europos komisija pateikė pasiūlymą dėl e, biudžeto, e, pamatų biudžeto iki 2014 metų. Europos komisija atsižvelgia į poreikius visose politikos rytise. Tai apima ir e, visus struktūrinius veiksmus tiems šešiems metams. Kai kalbame apie Europą 2020 strategiją, suprantame, kad turi būti e, supaprastinta finansavimo sistema. Sanglaudos politika, reikalau, politika reikalauja gero biudžeto ir Taip pat mes suprantame, kad tame biudžeto plane atsiras naujų kategorijų, kurios privers šiek tiek koreguoti biudžetą. Tačiau atrodo, kad e, buvo per paskutinį dėrybų raundą taryboje šis tas pamiršta. Todėl mes teikiame e, specialių pasiūlymų, e, kuriuose atkreipiama dėmesį į poreikius po 2020 metų, kurie iškils Europos regionuose. Ačiū. Toliau panas Sensi. În cadrul ședinței plenare de luna trecută, Parlamentul. Praeitą mėnesį per plenarinį posėdį Europos parlamentas pasmerkė, e, priimdamas skubos tvarka rezoliuciją e, Ukrainos vyriausybės e, bandymus įgyvendinti tokias teismų priemonės, kuriomis kompromituojami opozicijos lyderiai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tokie veiksmai, tokia praktika egzistuoja ne tik ES, už ES ribų, bet ir ES, tai ir galvoja Rumunija. Dabartinė Rumunijos vyriausybė sugebėjo perimti dalį teisingumo sistemos. Prezidentas nepraleidžia nei vienos progos e, tai patvirtinti nuolat girdime, kaip žmonės yra areštuojami ir nekaltai apkaltinami. Matome, kad e, Rumunijoje įsivyrauja selektyvaus apkaltinimo praktika. Rumunija turėtų pasmerkti, ES turėtų pasmerkti Rumuniją, nes tai iškelia grėsmę teisės viršenybės dominavimui. Taip kaip kad buvo elgtasi su Ukraina, turi būti pasilgta ir su Rumunija. Turiu panas Fatimą. Reigo grazie io intendo parlare della ferrovia ad alta velocità Torino Lione per la quale l'Unione Aš kalbėsiu apie greitąjį traukinį tarp Torino ir Liono. ES 70 milijonų eurų skiria tam planui. Šis, e, e, šios lėšos yra panaudojamas pasitarus su vietos organizacijomis, kurios aiškiau mato problemas ir Ir e, žinome, kad buvo susidurta su rimtomis problemomis Suzos regione. Darbai buvo pradėti, tačiau jų įgyvendimas yra atidėliojimas be tvirto pagrindo. E, to geležinkelio, tas geležinkelis eina per saugomą zoną, e, kurioje daugybė milijonų policininkų yra dislokuoti. ES supranta, kad e, Italija sukčiauja ir tam, kad galėtume įtikinti Italijos vyriausybę ir Italijos savivaldybės e, priimti ES programas, reikia imtis griežtesnių priemonių. Pone Kretu, dėkoju pirmininkė Liepos pirmąją. Niderlandai pradėjo taikyti priemonės, kurios diskriminuoja Rumunijos ir Bulgarijos piliečius. Rumunija pagal savo įsipareigojimus atliko viską, ką reikėjo, įskaitant indėlį į bendrąjį biudžetą. Nemanau, kad valstybė narė turi teisę diskriminuoti kitos valstybės narės piliečius. Jų teisės, visų teisės turi būti lygios. Tai yra susiję su nacionaliniu egotistiniu elgesiu. Krizė turėtų įrodyti, kad vienybė nėra tuščia žodis, o viskas vyksta priešingai. Anksčiau buvo minėtas Danijos sprendimas e, pradėti taikyti vidaus E, kontrolę prie savo vidinių sienų. E, tai yra labai naudinga populistinėms partijoms, kurios užsipuldinėja ES pagrindinės vertybės siekdamas savo politinių tikslų. Norėčiau, kad komisija kreiptųsi į tų šalių vyriausybės ir kad būtų užtikrinta, jog ES teritorijoje visiems piliečiams būtų numatomos vienodos teisės. Dabar ponė Alfano. pirmininkė. Vakar 60 tūkstančių italų e, surengė protestą prieš e, e, projektą numatantį tiesti greitumino geležinkelio liniją tarp Turino ir Lijono. Ir iš tikrųjų reikia, kad būtų tas projektas sustabdytas. 20 metų ši teritorija buvo militarizuota. Aš e, noriu pasakyti, kad e, žmonių nuomonės nesiklausoma šis. E, matome, kad dabar komisija yra numačiusi tam tikrus terminus. 662 milijonai eurų yra skirta šiam projektui. Tai reiškia, kad e, gaus Italija tai, ko negavo kitos valstybės narės. Mes turime iš tikrųjų pasižiūrėti, kas vyksta, įsiklausykime į žmonių nuomonę. Europos parlamentas neturi nusigręžti nuo žmonių, turi išklausyti jų nuomonę. Dabar žodis ponui Lugan. Galite kalbėti iš savo vietos. Dėkui, kad suteikėte man žodį. Du tūkstančiai vienuolikt Taisiais metais buvo peržiūrėtas dokumentas dėl sanglaudos politikos stebėsenos ir nuspręsta, kad reikia naujų uh, etapų keletos naujam stebėsienos procesui. Reikia duomenų bazės, reikia e, šaltinių, iš kur būtų renkami duomenys. Tai yra esminiai dalykai tam, kad būtų galima atlikti visapusišką vertinimą. Dabar turime pradėti e, dalyvauti dėgiant šiuos parengiamuosius etapus. Valstybės narės ir komisija turėtų turėti aiškius planus reikėtų apmokyti valdančių institucijų, administracijos institucijų specialistus e, e, vietos e, administracijos struktūros turi būti įtrauktos, reikia apmokyti personalą ten dirbantį tam, kad būtų galima surinkti statistinius duomenys. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Tudoras. Ponios ir ponai. Šiandien yra Liepos ketvirtoji. Mes e, pažymė 235-asias e, JAV nepriklausomybės deklaracijos metinės. Tai yra šventė, kuri, kurios metu prisimename, kaip gimė amerikiečių nacija. Prisiminkime kai kuriuos rašytojus šią dieną, pavyzdžiui, Marką Tveną, kuris sakė, kad gerai, kad Amerika buvo atrasta, bet būtų buvę geriau, jeigu būtume ją apiplaukę. Aš gal norėčiau važiuoti į Ameriką mirti, bet niekuomet nenorėčiau ten gyventi. Edvardas Aštuntasis taip pat yra pasakęs tam tikrų minčių, taip pat ir Alberas Kamiu. Vieną dieną mes turėsime pasirinkti tarp Rusijos ir Amerikos. Džordžas Vašingtonas žmonės be religijos negali vadovauti. Ir aš pats taip pat noriu daug apie tai pagalvoti. Mulțumesc, domnule președinte sub cincizeci din elevii absolvenți de liceu din românia au promovat anul acesta Dėkoju. Maždaug 80 procentų studentų šiais metais išlaikė bakalaureato egzaminus. Tai yra praščiausias rezultatas per pastaruosius 20 metų. Vyriausybė E, skiria tik tai 2,73 procentus BVP e, švietimui, tai yra labai prastas e, rodiklis. Mokytojai palieka švietimo sistemą, nes jie nebeužsidirba pragyvenimui. Per pastarosius metus nebuvo visiškai investuojama į šį sektorių Rumunijoje. Mokyklos yra uždaromos netiklausiant e, tėvų, mokinių ir tai vyksta tuo metu, kai ES turėtų galvoti apie Europą 30, 2020 strategijos tikslus ir skatinti žinias. Taip, Hilda. Matau, kad yra ponas Hildaho. Tres sentimientos. Intolerable que se pidan penas tan desproporcionadas en Dinamarca al señor López Uralde, que se presentó priemonė priimta Danija tikrai neproporcinga, man toks jausmas bent jau susidaro. Ponui Lopės norėčiau pasakyti, kad jis laiko save vos ne planetos vadovų, bet e, kai kurie kolegos taip pat verkia dėl flotilės likimo, aš tikiuosi, kad jų žodžiai bus išgirsti ir nebereiks dar vieno moratoriumo. Taip pat sveikinu San Sebastianą ir pono Rosaras, pono kitus kolegus sveikinam, nes šitas miestas yra Europos kultūros sostinė kartu su Lenkijos Vroclavo miestu. Jūs to nusipelnėte, jūs dirbote sunkiai ir labai ilgai ir tikiu, tikiu kad abu du miestai įgyvenys visus projektus, kurie yra numatyti. Dėkui. Tai buvo mūsų paskutinis kalbėtojas, vienas minutės pasisakymų laikė. Tikiuosi, kad visi turėjo laiko pasisakyti ir galime baigti šį darbo trokės punktą. Binev, you were, you were not here a minute ago, so I just thought you... you... Pone Binev, jūs nebuvo čia prieš minutę, tai aš galvoju, kad jūs jau grįžote namo miegoti. Bet jeigu grįžote, galim suteikti žodį. Prezident, kolegi, pozvaliausiu. Pone pirmininkė, kolegos, aš pasinaudoju galimybę kalbėti iš šios garbingos tribūnos, kad informuočiau apie problemą, kuri mano valstybėje vis dar neišspręsta. Mūsų vyriausybė pasmerkė visą regioną ekologiniai katastrofai, suteikdamas nuolaidas Krumovgrado aukso kasykloms Nepaisant to, kad greta to, kad nepaprastai mažos, e, maži tarifai suteikti, nėra keliama jokių ekologinių vertinimų reikalavimų. Šis regionas yra e, saugomas, jis įeina į Natūra 2000 e, zoną. Ir aš norėčiau paklausti, ką būtų galima padaryti, kad būtų pasmerkta vyriausybė už tokį šio regiono gamtinių išteklių eikvojimą. Kiek pinigų vyriausybė pasisėmė iš tokių nuolaidų suteikimo, tai yra akivaizdus korupcijos atvejis. Aš norėčiau informuoti Europos komisiją apie tai, tikėdamasis, kad jeigu ne Bulgarija, tai bent jau Europa išsaugos šį regioną. Regioną, kuriame grai gražiai sugyvena gamta ir žmogus. Ačiū, ponė pirmininkė, kad sutikė žodį. So, our... Kolegos, dabar periname prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo. Silvanos Rapti pranešimas, e, kuriame kalbėsime apie universaliasias paslaugas ir pagalbos telefonų telefon, numerį.